varkos e, e, punktu. Trečiaja ir ketvirtaja dalimis buvo patvirtinta, kad deputatas Kert Jogen paprašė 2011 metų 21 dieną. Mandatu zostaje zatem stwierdzona. Pan patvirtinti jo mandatą. Ar jūs e, pritarate šiom, šiam prašymui patvirtinti jo mandatą? Oli Rauhu informavo, kad jis dabar pagal ketvirtojo straipsnio